Vi prego di prendere posto. Prašyčiau susėsti vietas, kadangi turime pradėti balsuoti. Maria, sono piaciuta molto, tanto c'è la parola. ha chiesto la parola onorevole Marija. Ponas Marijas paprašė žodžio dėl darbo tvarkos. Prašau žodis, ponai Marijas. Dėkui pirmininkė. Pane pirmininkė, gruodžio 17 dieną mūsų parlamentas patvirtino rezoliuciją, kuria pasmerkė žmogaus teisų pažeidimus Burundyje ir kreipėsi, bandė pono Richardo Spirosa Kobimaną išlaisvinti, nes jis reikalintas nuo Liepos pabaigos. Jis, kaip policininkas, atsisakė įsakyti šaudyti į demonstruotojus. Dėl to jis buvo įkalintas. Noriu informuoti Europos parlamento narius, kad jo nuotikiai, kabutėse, baigėsi laimingai ir sausio 15 dieną jis buvo pripažintas nekaltu teisme ir netrukus bus paleistas į laisvę. Ir jis atgaus laisvę. Manau, tai parodo, kokią galę turi mūsų rezoliucijos. Turime taip puikiai dirbti ir toliau. Dėkoju. Grazie, onorevole Marijas, siamo tutti con... Ačiū, ponia Marijas. Mes visi esame įstikinę, kad Europos parlamentas iš tiesų atlieka svarbų vaidmenį kadangi atstovaujame 500 milijonų, 500 milijonų europiečių. Pereikime prie balsavimo. Pradėsime nuo prašymo atšaukti parlamento nario Česlavo Adamo Sikirskio imunitetą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Pereisime prie kito balsavimo. Toliau prašymas atšaukti parlamento nario Česlavo Adamo Sikirskio imunitetą. Kas už tokį pasiūlymą? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau pereisime prie Pono Mato pranešimo daugiametis paprastųjų tunų išteklių rytinėje Atlanto vandeninio dalyje ir viduržėmio jūroje atkūrimo plano. Balsuosime blokais nuo 1 iki 40 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Toliau aštuntas straipsnis ir šeštoji dalis, 41 pakeitimas. Balsavimas vardinis. Kas už? Pradame balsuoti. Balsuoti. Baigiame. Tekstas patvirtintas. Toliau balsavimas dėl komisijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ar nori pasisakyti pranešėjas? Pone Mato, žodis jums. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau paprašyti parlamento nebalsuoti dėl teisėkros rezoliucijos, e, raginančios pradėti dėrybas su taryba. Taigi, pranešėjas siūlo dėl rezoliucijos balsuoti vėliau. Kas pritarė, ponui Mato, ačiū, kas nepritarė, kas susilaiko, patvirtinta. Tai reiškia, kad bus perdotas dokumentas atitinkamam komitetui. Pereisime prie balsavimo dėl metinės ES konkurencijos politikos ataskaitos. Septintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Penktoji dalis, originalus tekstas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Devintoji dalis, originalusis tekstas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 14 dalis, originalus tekstas, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 12 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 16 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 13 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 14 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21 dalis, originalus tekstas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Originalus tekstas, 35 dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Patikrinkime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 41 dalis, originalus tekstas, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 46 dalis, originalus tekstas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Originalus tekstas 54 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Toliau po 54 dalies 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Originalus tekstas 60 dalis, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 61 dalis, originalus tekstas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 63 dalis, originalus tekstas dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Balsavimas vardinis. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 65 dalis, originalus tekstas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 66 dalis, originalus tekstas. Trimis dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta trečioji dalis. Kas už? Patikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Trečioji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 73 dalis, originalusis tekstas, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 75 dalis, originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Balsavimas baigtas. Tekstas atmestas. 76 dalis originaliame tekste. Trimis dalimis. Pirmo dalis kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta antroji dalis kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta trečioji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Tekstas patvirtintas. 78 dalis originame tekste. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 81 dalis originaliame tekste. Dviem dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Tekstas patvirtintas. 84 dalis originaliame tekste trimis dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Tekstas patvirtintas. 86 originaliame tekste. Dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime. Gerai, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pakelkite rankas, kad matytųsi, nes sunku sužiūrėti visus. 87 dalis originaliame tekste, kas už. Kas prieš? Kas susilaiko? Dar kartą pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Tekstas patvirtintas. 88 dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 89 dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Tekstas patvirtintas. Po 89 dalies pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 94 dalis originaliame tekste. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Po 99 dalies antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 104 dalis originaliame tekste. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, patvirtinta 105 dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta 106 dalis originaliame tekste, kas už, kas pasitikrinkime dėl 105 dalies. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 106 dalis originalime tekste. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Tekstas patvirtintas. Dešimčia balsų. Toliau 107 dalis, kas už originalime tekste. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 111 dalis, originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 112 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 113 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečiasis pakeitimas po 15 konstatuojamos dalies, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Toliau H konstatuojimo dalis, originalime tekste kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. P kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime, man atrodo, kad atmesta dėl P konstatuojamosios dalies. Balsavimas baigtas. Tvirtinta. Toliau po Q konsultuojamosios dalies penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Atvesta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atvesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Tekstas patvirtintas. Sveikiname, pona Langen. Toliau tarp kultūrinio dialogo vaidmuo, kultūrinės vairovės ir švietimo vaidmuo, skalbint ES vertybės. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintojo originaliame tekste dalis. Buvo dauguma. Galime pasitikrinti, jeigu norite. Gerai, pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Komentarų nėra. Septintoji dalis originaliame tekste. Dviem dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas, susilaik, kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Bet pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuosime dėl kult, kultūros komiteto rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Tekstas patvirtintas. Sveikiname pranešėją. Man atrodo, kad jis norėtų pasisakyti. ji. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti visiems kolegoms, visiems darbuotojams, pilietinės visuomenės atstovams, tikėjimo grupėms, švietimo atstovams ir vis patiems jaunuoliams, su kuriais konsultavausi, rengdama pranešimą. Dėkuoju, štai, kad padėjote man parengti tokį pranešimą, kuris nušviečia šviesę ateitį jaunimui taip pat būsimoms bendruomenėms. Ir tai buvo padaryta bendraujant, kalbantis, nes dialogė ir svarbiausia bendravimas. Dėkui. Ačiū. Ačiū. Toliau pereikime prie ES finansinių paslaugų reglamento apžvalgos ir susijusių iššūkių. Originalus tekstas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta šeštoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta originaliame tekste. 22 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 24 dalis, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 26 dalis. Originaliame tekste pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 46 dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 59 dalis originaliame tekste, dviem dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. A konstatuojamoji dalis originaliame tekste pir, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Balsavimas dėl visos e, rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Tekstas patvirtintas. Sveikiname poną Balts. Toliau pereikime prie išorės veiksnių sudarančių kliūtis Europos moterų verslumui. Šio pranešimo pirmoji dalis originaliame tekste dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktoji dalis originaliame tekste dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintoji dalis originaliame tekste. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktoji dalis originaliame tekste, trimis dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas suslaiko patvirtinta, trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas suslaiko patvirtinta. Keturioliktoji dalis originaliame tekste, trimis dalimis, pirmoji, kas už, kas prieš, kas suslaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas suslaiko patvirtinta, trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas suslaiko patvirtinta. 22 dalis originaliame tekste vardinis balsavimas. Jis pradedamas. Balsuoti baigiame. Tekstas patvirtintas. 29 dalis originaliame tekste. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 30 dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 36 dalis, dviem dalimis pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 39 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. D konstatuojamoji dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. J konstatuojamoji dalis originaliame tekste dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. L konstatuojamoji dalis originaliame tekste dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. X konstatuojamoji dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Z konstatuojamoji dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Balsuojame dėl viso pranešimo, vardinis balsavimas, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Tekstas patvirtintas. Sveikiname ponę Materą. Einame toliau. Toliau įgūdžių ugdymo politika kovai su jaunimo nedarbu. Pirmoji dalis originaliame tekste, dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis originaliame tekste, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirtoji dalis originaliame tekste, keturiomis dalimis. Pirmoji, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktoji dalis, originaliame tekste, dviem dalimis. Pirmoji, kas už kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntoji dalis, originaliame tekste, dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta devintoji dalis, originaliame tekste kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta keturioliktoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta septynioliktoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta aštuonioliktoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 19 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 20 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Galime pasitikrinti dėl 20 dalies. Balsavimas baigtas. Tekstas atmestas. 21 dalis, trimis dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 22 dalis, dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24 dalis, dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 28 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 33 dalis dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta Patvirtinta. 34 dalis dviem dalimis. Pirmoji, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 35 dalis originaliame tekste, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 37 dalis, kas už. Kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 38 dalis, kas už Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 43 dalis, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 44 dalis, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 49 dalis, dviem dalimis. Pirmoji, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 50 dalis, dviem dalimis. Pirmoji, kas už. Kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 51 dalis, dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 54 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 60 dalis originaliame tekste, dviem dalimis. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 62 dalis originaliame tekste, dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 63 dalis, ne, pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 63 dalis. Prašau žodžius jums. Norėčiau pasitikrinti, mes 62 dalies antrą dalį tikrinama, ne 62 antrą dalį, nes e, ekrane buvo parašyta 60 dalies antroji dalis. Mes jau balsavome. Gerai, dar kartą pakartokime. Gerai, dar kartelį tada. Tikrinamės dabar dėl antros dalies, kai buvo paprašyta. Taigi pradedame balsuoti. 62 dalies, antroji dalis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63 dalis originaliame tekste. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 64 dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? 65 dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 66 dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 67 dalis. Kas už? kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 68 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 69 dalis, dviem dalimis, pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 70 dalis, dviem dalimis, pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Patvirtinta 75 dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. J konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. M konstatuojamoji dalis dviem dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas už, prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Q konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. R konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. S konstatuojamoji dalis, kas prieš, kas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Balsuojame dėl viso dokumento, vardinis balsavimas, pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Tekstas patvirtintas, sveikiname pranešėją Plūrą. Passiamo alla relazione Kallas Gebhardt. Dabar pereiname prie Kalas Gebhardt pranešimo bendrosios skaitmeninės rinkos aktų rengimas. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 15, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta Atmesta. Originalus tekstas e, aštuntosios dalies, kas už, prieš susilaikę patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti atmesta, šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šešioliktosios dalies dvi, dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ne, patvirtinta. Antroji dalis, prie, už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl antrosios dalies. 16 dalis, 16 punkto antroji dalis. Baig, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19 punktas, pirminis tekstas, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 30 punkto Pirmoji dalis už prieš sulaikę patvirtinta, antroji dalis kas už prieš sulaikę patvirtinta, trečioji dalis kas už prieš sulaikę patvirtinta, 31 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už prieš sulaikę patvirtinta ir antroji dalis kas už prieš susilaikę patvirtinta. 34 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis, vartinis balsavimas, prašom balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 35 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime, pradedame balsuoti. Antroji dalis 35 punkto. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 47 punkto dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 25 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Ir Pirminis e, tekstas e, tuomet atmetamas. Dėl 53 punktų 25 pakeitimo pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. La votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Taigi pirminis tekstas atkrenta, periname prie 56 punkto e, ketvirto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 59 punkto pirminis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, sulaikę, patvirtinta, antroji dalis, vardinis balsavimas, kas už, nu, tai yra, pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 62 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. La votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 63 punktas, pirminis tekstas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už, prieš sulaikę patvirtinta. 64 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. La votazione chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš susilaikę, patvirtinta. 23 pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom. La votazione è... Baigėme balsuoti. Atmesta. 65 punktų pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. La votazione è... Baigiame balsuoti. 67 punktas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Votazione è chiusa. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 68 punktas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 71 punktas, dvi dalis, pirmo dalis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, antro dalis kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 73 punktas, dvi dalis, pirmo dalis kas už, prieš susilaikę patvirtinta, antro dalis kas už, prieš susilaikę patvirtinta. 26 Ne.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 Patvirtinta. 87 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už prieš sveikia patvirtinta, antroji dalis, kas už prieš sveikia patvirtinta. Dabar antrasis pakeitimas dėl 82 punkto, punkto kas už prieš susilaikia atmesta. 89 punkto. Ne, norite pasitikrinti dėl antrojo pakeitimo po 88 punkto. Gerai, pradedame balsuoti.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 punktas, dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Po to po šimtojų punktų um, antrasis 4.1, septintasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta, aštuntasis pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmesta, šimtas dešimtasis punktas, pirminis tekstas kas už, prieš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 Devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis ir vienuoliktasis pakeitimas dėl 125 punkto. Pranešėjas prašo žodžio. Man buvo pranešta, kad šis pakeitimas netinkamai išverstas į prancūzų kalbą praktiškai. E, Or, originalo nuostatos yra išverstos priešingai, taigi norėjau tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad čia reikia remtis angliškojų tekstų, o ne prancūziškojų. Ačiū labai. Užtikrinsime, kad klaidos būtų ištaisytos. Taigi, e, trečiasis ir vienuoliktasis pakeitimai Pirminiam tekste, kas už prieš susilaikę patvirtinta. 19 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 20 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmesta. 12 pakeitimas. Ne, pasitikrinkime dėl 20 pakeitimo, buvo aiški dauguma, bet pasitikrinkime dėl 20 pakeitimo, dėl 127 punkto. Baigiame balsuoti. 72 už, 630 prieš. Buvo iš tikrųjų viskas aišku, tiesiog švaistome laiką, kolegos. 12 pakeitimas dabar. Dėkonstituojamoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. La votazione è chiusa. Il te... Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname ponę Kalas ir ponę Gebhardt. dichiarazione di voto. Sì, no? sì. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Dabar perėsime prie balsavimo motyvų paaiškinimo.